Gerbiamas pirmininkė David Sasoli, gerbiamas Šarli, gerbiama Ursula, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų medikams išvargintiems savaičių kovos su virusu. Visa Europa jums dėkinga. Ir aš puikiai suprantu, kad kova e, dar nėra baigta. Taip pat e, norėčiau atiduoti pagarbą visiems tiems, kurie. E, sudaro mūsų ES jėgą. ES reikalingas solidarumas, kolektyvinis kūrybiškumas ir dosnumas kasdienėme gyvenime. Gyvename sunkiais laikais. Tai yra išbandymas mums visiems. Tačiau tai ir mūsų pasirinkimai ateityje nulems mūsų gyvenimo būdą. Mes pasimokę šios krizės kursime ateities pasaulį. Pirmiausia, turime pasimokyti iš šios sveikatos krizės. Ir turime pripažinti, kad šios krizės pradžioje veikimas atskirai bei tam tikri komisijos sprendimai paliko kartelį piliečiams Ir būtent nuo to reikia pradėti, jeigu norime išsigydyti ne tik nuo viruso, bet ir nuo egoizmo, kuris mus bejėgiais daro. Jeigu mums reikalingos kaukės apsisaugoti nuo viruso, tai turime atsisakyti tų e, kaukių, kuriamis dangstomės, e, bandydami nuslėpti tam tikrus dalykus. Europos sąjunga, kuri mums reikalinga, ne sienų Europa yra, o lėktuvų, traukinių Europa e, tam, kad e, būtų pervežti ligoniai ten, kur juos galima priimti. Europa e, turi išrasti vaistus ir jais dalintis. Europos Sąjunga turi turėti tinkamus sveikatos mechanizmus tam, kad Europos Sąjunga kitą kartą galėtų tinkamai atsilaikyti. Kas dėl ateities krizių, Europos Sąjunga turi nepri, sugebėti nepriklausomai prieš jas atsisakyti. Būtent todėl mums reikalingas Europos sveikatos mechanizmas. Antras dalykas - ekonomika. Mes visi kalbėjome apie tai, kad reikia padaryti viską, kas įmanoma. Tačiau Dabar reikia imtis veiksmų. Nei viena valstybė, ko gero, iš šios krizės sustiprėjusi neišeis. Šį kartą reikia ne atskirų veiksmų, o solidarumo. Valstybėms narėms ir komisijai jau sakiau, nereikia čia žaisti atskirai, reikia vienos bendros jėgos, reikia bendro ekonomikos atkūrimo plano, e, kaip, kad sakė Ursula von der Leyen, reikia maršalo plano, reikia skaitmeninės darbo atvarkės, reikia žaliojo kurso, mes turime planą, o dabar reikia ambicijų tam, kad strategija būtų įgyvendinta. Investicijoms, užimtumui, MVI, e, ateities pramoniai to reikia. Ši krizė yra didžiulis išbandymas vidaus rinkai, kurią reikia sustiprinti. Na ir trečias dalykas - ne, autoritariniai režimai tikrai nėra stipresni negu kad mūsų demokratiniai laisvė bei pagarba e, paremti, e, paremtos sistemos. Baime, slėpimas e, bei izoliavimasis tikrai nėra vaistas. Tai yra daugiau nuodas. Ir jokių būdų mūsų asmenės laisvės neturi būti apribotos ir visi tai turi suprasti, lygiai taip pat ir Viktoras Orbanas turi suprasti. Mes turime padaryti viską, kas įmanoma tam, kad išgydytume savo demokratiją ir turime atkurti teisinę valstybę visur, kur įmanoma. Na ir dabar, aišku, natūraliai kyla klausimas, kaip Europa atrodys po šios krizės. Ar ji bus pažeidžiama, ar stipri ir reaguojanti ten, kur reikia. Nereikia laukti kitos krizės tam, kad suprastume, kad rumūnų, italų, švedų e, e, krizė bus tiesiogiai proporcinga mūsų gebėjimui dirbti kartu. Europos ateities konferencija dabar tenka dar, tampa dar aktualesnė. Taigi pasinaudokime šią progą ir susit, sutvarkykime Europos namus, darykime tai drąsiai. Mums reikalingas demokratinis pasaulis, stiprus pasaulis ateityje. Dėl šios krizės neturi ateityje kilti karai. Ši krize turi, ši krize turi tapti galimybę kovoti su veidmainiškumu, prietarais reikia atnaujinti e, pasaulį, kuriame gyvename, turime pasimokyti iš e, šiandieninės krizės. Ačiū. Ačiū pirmininkui Čiolos. Dabar žodis ponui Kampamenosi, idėja frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkė van der Leyen, pirmininkui Mišel už dalyvavimą. Aš labai tikiuosi, kad paskutinis šis posėdis yra, kai kolegos negali atvykti į Briuselį. Mes e, regioninių parlamentų prašome tęsti darbą, bet lygiai taip pat mes turime sugebėti dirbti ir Briuselėje. Aš esu iš Ligurijos, e, šiaurės vakarų Italijoje. Lombardija, Lombardija yra regionas visiškai šalia mano miesto. Ir ko gero, beveik visi mano aplinko žmonės pažįsta žmonių, kurie arba smarkiai nukentėjo nuo viruso, arba netgi mirė. Tačiau, ko gero, ne visi suprato, kokie susierzinę ir pikti yra tie, kurie vieni kovoja su tuo blogiu. Galbūt tie žmonės yra karantinuoti, galbūt yra atskirti nuo artimųjų. Tie žmonės atsiduria ligoninėse, o jų artimieji bei šeima netgi negali dalyvauti jų laidotuvėse. Laisvai dirbantis darbuotojai, pavyzdžiui, irgi nori e, toliau tęsti darbą, įmonių vadovai nori tęsti darbą ir būtent dėl jų reikės patvirtinti vienodas taisyklės tam, kad visa pramonė galėtų būti atkurta. Tačiau pirmiausia, aišku, reikia kalbė, galvoti apie darbuotojų sveikatą tam, kad ekonomika šimtų procentų atsikurtų. Ko gero, greitai šios situacijos galėtume išeiti tik tai bendrų taisyklių, europinių taisyklių dėka. Tačiau lygiai taip pat svarbios yra ir galimybės nukrypti išimtis. Dėl šių taisyklių būtent ES tapo tuo žemynu, kur pastaraisiais metais buvo mažiausias ekonominis augimas. Na, Be jokios abejonės e, dabartinė problema yra labiausiai prie to prisidedanti, bet čia galėjo būti bet kas, pavyzdžiui, karas ar kažkas kito. Taigi, tokių klaidų ateityje nereikėtų daryti. Kai ši problema e, praeis, reikia tokias taisyklės sukurti, kurios būtų mums naudingos. Europos Sąjunga iki šiol skatino gamybą kitose pasaulio regionuose, tačiau štai dabar e, supratome, kad reikia atkurti gamybos autonomiją ne tik tai sveikatos priemonių srityje, bet pavyzdžiui žemės ūkio srityje, kaip kad tai minėjo Makronas. Toliau moksliniai tyrimai. Europos mokslinių tyrimų tarybos e, vadovas praeitą savaitę atsistatydino iš pareigų ir pasakė, kad tokiomis sąlygomis neįmanoma dirbti. Daug kalbama apie solidarumą, daugam stengiamasi sukurti, suteikti europinę perspektyvą. Tačiau tai yra tik tai viešieji ryšiai siekiantis apginti Europos komisiją, nes ko gero Europos komisija pati nukentėjo nuo savo pačios viešųjų ryšių. Būtent komisija europiečiams pristatė tokią sistemą, kuri net neegzistuoja. Taip, egzistuoja biudžetas, bet jo nepakaks. Valstybėms narėms turi būti atrištos rankos imtis savo pačių politikos sprendimų. Mūsų bankų sistema tikrai neta pati kaip JAV. Mūsų kasos praktiškai yra tuščios. Italijos valstybės vadovas dėl susis, politinio susiskaldimo šalyje netgi negali imtis sprendimo priimti sprendimo atitinkamo. Aš e, esu tikras, kad Italija susitvarkys su savo problemomis, bet aš nesu tikras, kad ES tai pavyks. Ačiū, dabar žodis ponui Filip Lambers, prašau. Gerbiami piliečiai, pilietės. Aš šiandien kalbu iš Europos parlamento plenarinės posėdžių salės Bruselėje. Šiandien Europos demokratijos širdis irgi plaka sulėtintai dėl pandemijos. Gyvename sunkiais laikais. Pirmiausia, norėčiau paminėti dešimtis tūkstančių aukų ir jų šeimų narius. Taip pat norėčiau pripažinti darbą e, visų tų, e, kurie savo sveikata rizikuoja ir gelbėja ligonius bei aukas. Taip pat nepamirškime ir tų, kurie nepaisant viruso užtikrina mūsų visuomenės funkcionavimą. ES susiduria su trunkiausia krize nuo 45 metų. Koronaviruso e, problema tik išryškina e, mūsų susiskaldimą ir problemas, iki, kurių iki šiol nenorėjo niekas pripažinti. Pamatėme, kad taupimo politikos, politika realiai žudo žmonės matome, kad pelno siekimas padarė pažeidžiamomis mūsų visuomenės. Taip pat matome, kad socialinė neligybė dabar labai, aršiai, dabar labai smarkiai jaučiama. E, žmonės atsiduria nedarbę, nebe, nebegali netgi maistu apsirūpinti. Maisto bankai e, netgi kai kuriuose šalise turi užsidaryti, nes vyriausybės jiems nebepadeda. Štai e, tie, kuriems e, anksčiau e, kilo skurdo pavojus, šiandien jame ir atsidūrė. Galbūt kažkam nepakanka tinkamo būsto, socialinės apsaugos, e, tinkamos prieigos prie švietimo sistemos. Šiandien negalima pamiršti tų krizės nustumtų į šalį žmonių. Būtent todėl mane labai neramina to pasiekmes visuomenėje. Pirmoji pasiekmė būtų ta, e, kad e, nukentėti nuo krizės gali e, pirmiausia tie, pavyzdžiui, kurių būstai yra labai netinkami gyvenimui arba netgi neturintys to būsto žmonės nukentės, darbo garantijų neturintys žmonės pirmiausia nukentės prieš dešimt metų po finansinės krizės matėme, kai buvo. Taigi viskas ir taip toliau taip vyks, tai ko gero neligybė ir šiuo atveju padidės. Dabar matome, kad antroji problema yra ta, kad, tarkime, kaip Lenkijoje ar Vengrijoje e, gali politinės jėgos tuo pasinaudoti ir e, piliečių nuolatinį stebėjimą nekontroliuojama vykdyti. Trečias dalykas tie, kurie e, savanaudiškai greuna e, gamtą. Klimato kaita, išteklių mažėjimas niekur neprapuola viruso akivaizdoje. Taigi reikėtų galbūt e, pagalvoti, kad būtent tai mus labiau žudo negu pats virusas. Na ir ketvirtasis pavojus Tai pavojus Europos Sąjungai. Kai atsirado virusas, pamatėme, kad kiekvienas ėmė gelbėti tik save. Ir štai dabar matome, kad ieškoma kolektyvinės strategijos ekonomikai atkurti. Mes esame įsitikinę, kad ES kolektyviai gali atkurti savo ekonomiką. Aišku, su sąlyga, kad kolektyviai bus tai daroma. Ir jeigu jau bus skolinamasi, tai turime skolintis kartu ir gražinti skolas kartu. Jeigu dabar kiekvieną šalį paliksime suktis atskirai, tai tada Europos. Uh, monetarnę politiką pamirškime. Noriu kreiptis į Niderlandų finansų ministrą, Niderlandų e, ministrą pirmininką ir pasakyti, kad kaip ir Vokietija, kaip ir Austrija, e, pirmiausia išlošia ir iš ES projekto. Ir dabar pasakysiu, kad ES solidarumas yra kaina, e, kurią turime sumokėti. Ir štai dabar Niderlandų politikai e, mus moko finansinės disciplinos, tuo tarpu, kai jų e, šalis, e, dėl jų šalies sprendimų mūsų fiskalinė politika kitose valstybėse nukenčia dėl to. Mes žalieji ir piratai tikrai nenuleisime rankų net raudros metu. Ši krizė turės daug aukų. Pirmiausia, galbūt nukentės net ir didžiausias pajamas e, turintys asmenys, traderiai, investuotojai, galbūt net futbolo žvaigždės Ir štai mes šiandien pamatėme, koks svarbus yra darbas tų, kurie mus gydo, kurie mums augina maisto produktus, kurių dėka mes galime keliauti iš vienos vietos į kitą. Ir būtent jų dėka pamatėme, koks svarbus jų darbas. Antras dalykas buvo manoma, kad rinka E, yra svarbiausias dalykas. Prieš dešimt metų kilusi krizė parodė, kad taip nėra. Bendrasis interesas čia yra svarbiausia. Ir čia labai svarbu yra užtikrinti demokratinių institucijų darbą. Kitas dalykas, kurį mums primena virusas, yra tai, kad žmogus nėra gamtos šeimininkas. Tam, kad būt protingai šeimininkautame žemėje, turime laikytis taisyklių. Dar dėl viruso gali nukentėti tie, kurie nori vis daugiau, greičiau. Mes e, matome, kad e, vien tik pelno ieškojimas susilpnina mūsų atsparumą e, pakesti atitinkamus šokus. Na ir galiausiai dėl to homo ekonomikus. Žmogus šiandien siekia vien tik tai trumpalaikių materialinių interesų. Taip mes suprantame, kad gyvenimas sudarytas iš materialinio komforto, bet taip pat iš laiko, iš idėjų. Gerbiami Europos piliečiai, pandemija sustabdė planetą ir štai šiandien turime pasinaudoti tuo laiku ir pasirinkti naują kelią. Mes, ko gero, ne, neatsakingai pasielgtume, jeigu grįžtume į ankstesnį pasaulį. Pasirinkime labai paprastus sprendimus. Pavyzdžiui, epidemija e, parodė, e, kad neoliberali globalizacija e, yra problematiška, tačiau autarchija nebūtinai irgi yra sprendimas, taigi reikia ieškoti naujų subalansuotų sprendimų. E, reikia atsisukti į savo regionus dabar. Ir ko gero svarbiausias mums orientyras turėtų būti gyvenimas, orus gyvenimas visiems, o ne pelnas. Tam reikės protingų sprendimų, kūrybiškumo. Ir štai šiandien mums reikia pasirinkti tokiam mobilizavimui. Reikia pasirinkti naujam gyvenimo būdui, naujam gamybos, keliavimo, mainų būdui. Mes esame pasirengę. Na ir pabaigai pasakysiu, Čia Europos institucijose norėčiau kreiptis į uh, institucijų vadovus. Kitą savaitę vėl vyks ES tarybos posėdis. Ir štai dabar viruso akivaizdoje ES es, esmiai kyla pavojus. Jeigu mes solidariai nesugebame e, elgtis krizės akivaizdoje, kam tada iš viso reikalinga bus Europos Sąjunga. Ir tik nacionalizmas mus nutems žemyn audros metu ir mums reikia ieškoti bendrų sprendimų. Ačiū pirmininkui Lambert. Dėkoju pirmininkui Lamberts. Dabar. Kiti pasisakymai. Pirmininkui Fito žodis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė Sasoliai. Aš taip pat noriu padėkoti Jums už suteiktą galimybę pasisakyti ir tikiuosi, kad netrukus galėsime dirbti plenarinių posėdžių salėje, taip kaip buvo įprasta iki šiol. Norėčiau ir aš pradėti savo pasisakymą nuo paminėjimo tų tūkstančių aukų, kurios nusinešė COVID-19. Vis daugiau dėmesio sulaukėte žmonės. Nemaniau, kad toje dramatiškoje situacijoje atsidursime. Noriu pabrėžti, kaip svarbu mums visiems yra tų darbas, kurie dirba sveikatos sektoriuje. Tie žmonės yra priekinėse kovos su virusu gretose. Manau, kad dabar yra būtina galvoti e, apie tai, ką darysime, bet kartu ir permastyti tai, kas jau įvyko. Turime labai aiškiai suvokti visą tai. Manau, kad galima šiandien sakyti, jog Europa buvo visiškai nepasirengusi šiai pandemijai. E, neįvyko reikiama koordinacija visų turimų kovos priemonių. Kai kurios valstybės jame elgtis egoistiškai. Tuo tarpu Solidarumas, kuris buvo tiek kartų minėtas šį rytą, turėjo būti tas dalykas, kuris turėjo būti pritaikytas iš karto. Kai kas mano, kad nuo pandemijos nukentėjo tik jie. E, tai štai. Taip pat svarbu, reik, e, svarbu yra pagalvoti apie tai, kas vyks ateityje. Baigsis ta sanitarinė, kas katastrofa ir reikės imtis įgyvendinti ekonominės priemonės, kurios bus reikalingos Europai, kad ta sanitarinė katastrofa netaptų ekonominė katastrofa ir kad vėl nepanirtume į didžiulę krizę ir ES bendrai ir valstybės narės kiekviena. Čia norėčiau konstatuoti keletą dalykų. Pirmiausia, apima jausmas, kad mes tebe kalbame ir mąstome panašiai kaip iki pandemijos. Vyksta dėrybos, vėluojama, neskubama, e, net ši rezoliucija, dėl kurios šiandien balsuosime, buvo svarstoma lygiai taip pat pagal tas senus įpročius ir metodus. O e, tuo tarpu reikėtų pasteikti septintąjį Vėl kalbam apie septintąjį straipsnį, kuris buvo pasitelktas prieš Lenkijos vyriausybę ir man atrodo, kad tai nėra šiuo metu svarbiausias klausimas. Man atrodo, jog svarbu yra sutelkti savo pastangas prie ekonominių sprendimų pirmiausia. Tie sprendimai turės būti priimti labai aiškiai, konkrečiai ir efektyviai įgyvendinami, kad būtų galima ES piliečiams pateikti visus reikiamus atsakymus šioje krizės akivaizdoje. E, labai nukentėjo turizmas, transportas, žemės ūkis, visi tie sektoriai, kur situacija labai sunki, jie laukia aiškių priemonių. Turime čia pateikti europinius atsakymus e, buvo kalbama apie programą Šuo, apie pirmąją svarbę tą iniciatyvą, kuri pakankamai svarbi, bet dar daug biurokratinių kliūčių reikės įveikti. Ir taip pat svarbu plačiau padiskutuoti apie ES biudžetą. Kai kas, e, kaip jau sakiau, tebesvarstoma senoviškai. Jeigu reikės pakeisti biudžetą, turėsim tai padaryti. Nebegalime kalbėti apie tokias programas, kurios seniau buvo priimtos kad ir žalesis susitarimas, pavyzdžiui, man atrodo, e, tai yra proga peržiūrėti mūsų pasirinkimus. Turime pateikti aiškius ir efektyvius atsakymus. Pasitelkti turime naujoviškas priemonės, kad Europa būtų solidaresnė. Man atrodo, to ir laukia ES piliečiai iš mūsų. Būtent mm, konservatorių frakcija, būtent ir sieks būtent tokį savo indėlį nešti diskusiją. Ačiū ponui Fito. Pone Obry, pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Europos kairiųjų vardu be abejo norime pareikšti užuojautą aukoms ir jų šeimoms, pareikšti, kad žavimės sveikato sektoriaus žmonėmis, kurie e, dirba padėdami žmonėms, taip pat svarbu ir kiekvienas žmogus, kuris padeda kurti mūsų solidaresnį visuomenę. Turime priimti nesavanaudiškus sprendimus. Dabar yra būtimas bendras sanitarinių priemonių planavimas, kad visi galėtume vieni kitus apsaugoti. Iš karto reikia pasakyti štai ką. Visa, ką sakysime, beliks liks tušti žodžiai, jeigu tik tai e, išsigandę stebėsime, kaip trūksa koordinavimo ES lygmenių ir nieko nedarysime. Mūsų siekiai turi būti konkretesni. Turime išsiaiškinti, kokios buvo priežastis tos pandemijos. Kaip gali atsitikti taip, kad ta rezoliucija, kuri buvo pateikta, niekaip neminite, nei žodžio nėra apie tai, kiek tai kainuos mūsų sveikatos sistemoms, kaip diskutuoti apie sanitarinę krizę, kai šalia, žinome, egzistavo tos griežto taupimo priemonės. 14 procentų reanimacijos vietų per 10 metų dingo ES, jų tiesiog neliko. Taigi, e, tos griežtos, pernelyg griežtos taupimo priemonės žudo dėja. Turime atmerkti akis į tokią re realiją sveikato sistema nesiras iš niekur. 2011-2018 Europos komisija rekomendavo valstybėms narėms sumažinti savo sveikatos išlaidas. Liberalų vyriausybės e, tik ir laukia to preteksto, kad būtų galima mūsų ligoninės, taip sakant, apkarpyti, sunaikinti. Turime padaryti šiandien politinės išvadas iš viso to. Mūsų pareiga dabar yra aiškiai pasakyti, kad Turime atmesti pernelyg griežtos taupimo priemonės, turime pasitelkti Europos stabilumo mechanizmą. E, to anksčiau nebuvo daroma ir rezultatas yra baisus. Italija šiandien nežino, ar turi priimti ES tokią užnuodytą dovanėlę. Ir šiandien man yra gėda dėl tokios mūsų parlamento gėdingos e, tylos. E, E, dėl to, ko mes norime pareikalauti iš italų. Arba paliekame juos kesti, arba priima mūsų sąlygas tokias keistas. Taigi valstybių skolų klausimas taip pat neminamas, nes e, E, liberalai naudojasi tuo kaip damoklo kardu, kuris kabo virš visų europiečių galvos. Netikiu, kad nieks nematė tokios muzikėlės, kuri fone buvo visą laiką, ją ja, nuolatos tą melodiją palaikė e, verslininkų, darbdavių, įvairius asociacijos. Krizė brangus dalykas, krizė brangiai dainų, kainuoja, mums reikia vis daugiau ir daugiau e, garantijų. Ir e, štai šiandien žmonės moka už tą krizę. Ir svarbiausia, kad už tai moka skurdžiausiai, kurie nukentėjo labiausiai. Taigi, e, kai žmonių prašoma dar didesnės aukos, tiems labiausiai nukentėjusiems tai skamba keistai. Lyg ta skola buvo vienintelis įmanomas dalykas, neįveikiamas dalykas, kurio ne, nebuvo galima išspręsti. Mes atrodo dar dešimtmečius toliau veršimės diržus. Vietoj to, kad įkalintume save tokie logikoje, mes galbūt galėtume atsisakyti e, tų dalykų, kurie Albert Kamil e, kūrinėje minimi. Galbūt galėtume pasakyti, kad šie dalykai yra išvengiami Mes turime pasakyti, kad krizės kaštai turi būti paskirstyti, nes reikia pasitelkti ir tuos, kurie vengia mokesčių, ir turtingiausiosius, ir e, visus, kurie privalo prisidėti prie krizės sprendimo. Kodėl turime atsisakyti tų skolų subendrinimo. Kodėl trukdyti Europos centriniam bankui tiesiogiai finansuoti valstybės, kaip tai daro Anglijos, pavyzdžiui, centrinis bankas? Kodėl mm, krizės skolų nenurašyti, kaip taip ir, kai tai jau yra buvę mūsų žemynų istorijoje? Atėjo laikas, gerbiami kolegos, visus tų, visų tų tabų atsisakyti. Ir tai yra būdas įveikti epidemiją, išspręsti rydienos klimato iššūkius taip pat. Visi šie iššūkiai e, šiand, iki šiandien buvo ignoruojami. E, manau, kad stiprus parlamentas, jeigu norėjo tarti savo žodį, turėjo seniai ginti būtent tokią poziciją. Nebūkime tik priblokšti stebėtojai. Tiesiog imkimės drąsos pakeisti tendencijas, kurios mus rizikuoja nuvesti į katastrofą. Ačiū. Dėkuoju, ponė e, Obrijas, ir dabar pasisakys kolega Čendžiasi. Pone pirmininkė, na pirmiausia, Norėčiau padėkoti poniai von der Leyen ir poniai Mišeliui už tai, kad atvykote, už, taip pat, už tai, kad esate lyderiai kovant su šiuo iššūkiu. Tačiau būtent krizės laikais mes suvokėme, kad mūsų institucijų veikimo galimybės yra ribotos. Jūs kalbėjote abu apie ES ateitį, o ateitis priklausys nuo to, kaip įveiksime šią krizę. Deja, ES negali pasigirti puikių krizių valdymu. Ir dėje 2008 metų finansų krize tebe turi ilgalaikių po pasiekmių. ES tikrai e, nesugebėjo tinkamai reaguoti ir jos pasiekmes tikrai buvo pragaištingos, ypač eurozonos periferijoje. Migracijos krizė taip pat buvo prastai valdoma ir krizės valdymas e, tuo metu buvo tikrai katastrofiškas, o pasiekmes jaučiamas iki šiol. Na ir tikėkime, kad korona krizės valdymas bus kitoks. Pone Mišelį, jūs kalbėjote apie piliečių daromą spaudimą Mm, reformuoti mūsų institucijos. Jis gan teisus, nes iš tikrųjų krizės akivaizdu, akivaizdu, kad būtina reformuoti institucijas, nes jeigu nebus reformų, tuomet ES piliečiai, tiesą sakant, nusisuks nuo ES ir atsisiks į sprendimus, kurie pasirodys veiksmingesni, paprastesni ir aiškesni. Jeigu ES nesugebės prisitaikyti, tai jos priešininkai labai greitai atkreips dėmesį į problemas ir pasinaudos tuo. Taigi e, laikotarpis po COVID-19 turi būti grindžiamas solidarimu, bendradarbiavimu, o taip pat ir subsidarimu, kuris be kita ko reiškia, kad kiek įmanoma daugiau reikia nuveikti vietos lygiu. Na, o be to yra ir dalykų, kuriuos geriau sprendžia nacionalinės valstybės. Tačiau yra ir kitų iššūkių, dėl kurių reikia e, bendresnio, tampresnio bendradarbiavimo regioninių ir net žemynų lygių. Taigi tai tikrai neišvengiama. Turime jau dabar pradėti ruoštis ateičiai. Dėkoju. Dėkoju kolegai Džindžiasi ir dabar dvi minutės kolegai Delengai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Paskutinis iki, kai pasisakiau šioje posėdžio salėje, kalbėjau apie šios krizės tikruosius herojus, kaip kad mano uh, sesuo, ji yra asistentė, uh, asistuojanti. Uh, uh, uh, operacijų metu ir ji savanoriškai pasisiūlė dirbti ligoninėse ir ji mato, ką padaro ši krizė. Tai yra žmonės miršta vieni, be artimųjų, be giminaičių šalia, o gydytojai slaugės bando išgelbėti pacientus ir nertai jos praranda. Na, labai gerbiu e, tarybą, kuri vadovavo e, šioms diskusijoms, tačiau tiesą sakant, mano seseriai nereikia biurokratiškų, e, tokių netvarkingų diskusijų dėl vidaus rinkos. Po to, kai veiksime šią krizę, reikės kalbėti apie ekonomiką. Taip, e, komisija kalbėjo apie didelės investicijas, apie tai, kad reikia panaudoti biudžetą kaip solidarumo priemonę. Tai, aišku, svarbus dalykas, tačiau mano seseriai dabar reikia e, apsauginių kaikių, kaukių, apsauginių priemonių. Būtent gavusi tokias priemonės, ji pamatys, kad ES duoda rezultatų, nes tikrai, kai kalba eina apie pagrindinių vaistų ir apsauginių priemonių gamybą, tai visą tai reikia gaminti Europoje. Jai reikalingas solidarumas ir veiksmai. Aš turiu galvoje, pavyzdžiui, apie tos pacientus, kurie buvo perkelti gydyti iš Niderlandų į Vokietiją. Jai nereikalingi vaizdai, e, e, esą kaip Rusija padeda Italijai nes ES nepadeda. Mums nereikalingi tokie vaizdai. Mm, jai reikalinga tokia Europa, kuri e, pasimoko iš savo klaidų. Taip, taikant priemonės kovai su korona buvo padaryta klaidų, nes viena šalis darė vieną, kita šalis darė kitą, o taryba dabar vėl kartos tą pačią klaidą. Pavyzdžiui, komisija bandė užtikrinti vienybę, uh, užtikrinant išeimo iš krizės strategija, o valstybės narės dabar jai kliudo. Taigi, e, tiesą sakant, ko labiausiai reikia mano seserį, tai yra tai, kad ES sugebėtų pasimokinti iš savo klaidų ir ateityje veiktų veiksmingiau ir tinkamiau. Dėkuoju kolegijai Delangė ir dabar kolega Benefėjai pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes teigiamai vertiname likščiol taikytas priemonės skirtas kovai su koronavirusu, tačiau reikia daugiau ambicijų. Mes turime pasiekti, kad visi piliečiai jaustų apčiuopę mas mus rezultatus, ypač tie, kur yra neturtingi moteris, vyrai, žmonės su negale. Taigi iš tikrųjų reikia kiek įmanoma greičiau pradėti naudoti fondus skirto labiausiai skurstančiams padėti lėšas. Na, iš tikrųjų atrodo, kad ekonominis augimas eurozonoje sumažės 7,5 punktas, todėl reikalingos visos numatytos priemonės tam, kad būtų apsaugotos darbo vietos ir gyventojų pajamos. Tačiau Svarbiausia yra parengti tokį planą, kuris būtų skirtas ūkio atgaivinimui po krizės. Buvo minėta, kad reikalingas kapitalas, reikalinga nauja vidinė kreditinė linija. Kiekviena šalis turi vertinti ir sugebės pasinaudoti šią kredito liniją, tačiau to nepakaks. Todėl svarbu, kad parlamentas šiandien pateikė rezoliuciją, kur kalbama apie tai, kad reikalingos europinės obligacijos skirtos ūkio atgyvinimui. Na, ir taryba e, balandžio 23 dieną nebeturi to ignoruoti. Kalba eina ne vien tik apie solidarumą šiuo metu, kalba eina apie tai, kad ir busimoms kartoms būtų išsaugotas ekonominis ES modelis. Nebegalime prarasti laiko. Pone van der Leyen uh, citavo poną Spinelį ir kitą mąstytoją, tačiau nepakanka atsigręžti į praeitį, mes negalime prarasti laiko, nes dauguma europiečių uh, tikisi, kad mes sugebėsime susidoroti su šia padėtimi ir turime pasinaudoti šiuo šansu. Dėkuoju, kolega Benifi. Kolegė Psižoni monsieur le président chers collègues ačiū pirmininke gerbiami kolegos aš labai e, Tikiu, kad e, tekstas, dėl kurio balsuosime, yra pats svarbiausias mūsų kadencijos tekstas. Jis yra kilęs iš mūsų piliečių iniciatyvos. Tiksliau, jis labai svarbus piliečiams yra. Tas tekstas nėra vienam kažkam palankesnis nei kitiems. Tas tekstas e, nėra, pavyzdžiui, vienos kažkurios partijos tekstas. Tai yra tekstas skirtas mūsų medikams, tai yra tekstas dėl bendros e, e, sveikatos strategijos, šis tekstas skirtas kasininkams, autobusų vairuotojams. Ir tai yra tekstas tam, kad turėtų šie žmonės kaukių, tai yra tekstas, kad MVI e, gautų finansavimą. Šis tekstas yra mūsų žemynų demokratams. Mes jų giname šio žemynų teisės. Taip pat šis tekstas yra mūsų vaikams, kurie ateityje, jeigu norėtų imti dirbti, būtų užtikrinti, kad mes juos saugusime ir toliau investuosime Mes e, dalinsimės e, skolas ateityje, nesidalindami praeities skolų. Gerbiamas pirmininkė, ši salė šiandien yra tuščia, bet įpilna europiečių vilčių. Mes atstovaujame šimtus politinių partijų iš visos ES. Mes esame ES tautos atstovai ir štai mes susitarėme. Mes turime susitarimą. Na, aš galbūt nebandysiu užbėgti balsavimo rezultatams už akių, tik pasakysiu štai ką. Kodėlgi dabar šiandien Europa susiskaldžiusi, kodėl Europos Sąjungos taryba nebūtinai tautos pozicija atitinka. Norėčiau kreiptis į ES tarybą, gerbėmieji valstybių vadovai. Jūs ieškote sustarimo, toliau negu šios salės ieškoti nereikia. Ta sustarimą šiandien mes turime, čia yra visų mūsų ambicijos sudėtos, tai yra ES lūkesčiai, e, mūsų veiksmingumas, mūsų vertybės, taigi įsiklausykite į piliečius, į Europos parlamentą. Mes čia nesielgiame kaip politikai, mes pasielgiame atsakingai ir štai dabar e, jums irgi galbūt atėjo laikas elgtis atsakingai. Ačiū kolegai Sežurni. Dabar žodis ponui Marienį. Dėkoju, pirmininkė. Krizės akivaizdoje nepasirengimas yra mirtinas nacionalizmas, populizmas e, yra kritikuotini, bet ES buvo nepasirengusi. Nusiplauti rankas nepakanka, ES e, sveikatos sistemos buvo nukryžiuotos, ekonomika buvo parklubdyta. Ir štai dabar turime remtis tik tais mitais arba legendomis. Mitas yra e, visų mūsų e, bendras mitas, o fantazijos yra kitas dalykas. Prancūzijoje vyriausybė nuolat mažino socialinės e, apsveik, apsaugos biudžeto mažinimas buvo numatytas 4 4,2 milijonai, 4,2 milijonais buvo sumažintas vien tik mūsų biudžetas, taigi ES pasiūlymas labai menkas. Austrija ir Danija išeimo iš karatino strategiją e, pasiūlė, o po to jau e, ir Europos komisija savo pasiūlymą pateikė, kad neatrodytų deskriminalizuota. Europos sąjunga dabar pasisako už laisvą žmonių judėjimą, o ne jų gyvybės. Europos komisija šiandien turi sustabdyti visų reglamentų galiojimą tam, kad būtų apsaugotos gyvybės. Europos komisija naudojasi sumaištimi ir toliau e, savo uh, ideologiją bando prastumti. Šiaurės Makedonijos, Albanijos įstojimas, ES plėtra, ko gero, tik tai padidins spaudimą ES biudžetui. Tie, kurie e, pasirinko fantazijas, ko gero, nuo to nukentės. Labai mažos įmonės tikriausiai puikiai pamena, kad negali gauti finansavimo dėl ES taisyklių griežtų. Ir ko gero visi e, prisimins tą Europos Sąjungą, e, kuri saugo stambiuosius rinko žaidėjus. Šalis galinčios Europos solidarumu, e, solidarumo mechanizmu galinčios pasinaudoti dabar žino, kad negali to padaryti dėl biurokratijos. Briuselis šiandien bando sulaikyti migracijos srautus. Tačiau matome, kad EIVT Libijoje ir Turkijoje visiškai neveiksmingai veikia. Antigonės midės, mitas čia aktualus. Kaip žinia, Antigonė e, sutiko, pasirinko tiksliau mirti, negu kad paklusti neteisingiem įstatymam. Ir čia aš pritarčiau Sofokliui. Taigi Europos komisijai galbūt reikėtų dar kartą pasigilinti į savo sprendimus. Ačiū dabar žodis ponui Džembaski. Gerbiama komisijos pirmininkė, kolegos, niekas šiandien nieko nepasakė dėl to, kad komunistinė Kinija tylėjo, melavo, lygiai taip kaip prieš kelis dešimtmečius Sovietų sąjunga melavo apie Černobilį. Ir būtent dėl to Europoje tūkstančiai aukų dėl to atsirado. Ir niekas šiandien nekvestionuoja komunistinės Kinijos atsakomybės. Kitas dalykas - Europos komisija sureagavo vėlai. Būtent dėl tų vėlų sprendimų teko uždaryti sienas. Na ir trečias dalykas. Mielasis Čarli, jums reikėtų gėdytis. Aš manau, kad jūs ir gėdėtės. Štai šiandien jūs tokioje sumaištyje priimate sprendimą dėl mobilumo paketo. Pagalvokite apie tuos rytų Europos vairuotojus, Čekijos, Bulgarijos, kitus vairuotojus, kurie gelbėja. Uh, um, žmonių gyvybės. Dabar jums jau nebesvarbu tai, kad jie dirba viršvalandžius, jums jau nesvarbu, kad jie miega savo sunkvežimėse, o štai rytoj jūs juos tiesioginė ta žodžio prasme išspirsite. Tai yra veidmainiškumas. Na, o Europos konservatoriams pasakysiu štai ką. Mums reikalingos protingos uh, ekonominės priemonės, o į šį tekstą sudėtos fantazijos. Jeigu mes neselgsime protingai, tai šis virusas taps e, naujoju Černobiliu. Ačiū. Toliau žodis ponai Batenga. Ačiū Europos komisijai. Ačiū ir ES tarybos pirmininkui. Ir štai matome, kad šiandien siūloma daugiau rinkos, priemonių, tačiau matome, kad rinka nepasiteisina. Aš nekalbu vien tik tai apie respiratorių ar kaukių trūkumą. Aš kalbu apie e, tai, kad daug aukų galima buvo išvengti. Mes Juk žinojame, kad kaukių reikės, respiratorių reikės, tačiau viskas atsiriame į biudžetą. Ir didelinės tartautinės įmonės geriau investuoja į labiau pelningus dalykus. Šiandien štai norime vakcinos, norime vaistų gydimo Na, o aš labai aiškiai noriu pasakyti, mes neturime leisti kažkam pasinaudoti iš tos e, pandemijos ir uždirbti. Būtent todėl mes norime reformuoti ES e, sveikatos sistemą. Mes turime apsaugoti pacientus, negalime laukti toliau. Būtent todėl reikalingos europinės licencijos ir reikia generiniai vaistai. Tačiau štai pavyzdžiui, kai dėl živ E, didžiosios įmonės atsisakė sumažinti kaitas, Nelsonas Mandela ėmėsi veiksmų. Taigi šiandien turime pasirinkti, ar ginsime Nelsono Mandelos, ar didžiųjų farmaceutinių įmonių interesus, ar gimsime gyvybės, ar kažkieno pelną. Dėkoju. Ačiū, ponui Bottinger. O dabar žodis poli komin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kalbėjau E, itališkai. Čia paskutinį kartą aš e, nemaniau, kad turėsiu pasisakyti dar kartą. Aš kalbu itališkai dėl to, kad noriu parodyti savo artimumą kitai šaliai, kuri kenčia nuo pandemijos, gal net labiau negu mano šalis. Tai turi būti suvokta kaip simbolis kitų šalių. Italija, Katalonija, Ispanija taip pat kenčia nuo viruso. Šiandien yra ta diena, kai turime parodyti solidarumą kiekvieną ES kalbą, nes ši sanitarinė, ekonominė, socialinė krizė e, grasina visoms mūsų šalims. Tad šiandien Europa turi laikyti save vieną visuomenę, bendrą visuomenę. Turime taip pat rodyti ir kitą solidarumą Solidarumą demonstruoju aš, mano draugai. E, ponas Puigdemon, e, mes solidarumą demonstruojame savo šalies visuomeniai ir kitiems, visiems tiems, kurie e, mirė nuo tos tragedijos, nuo pandemijos. Mums svarbu žmonės Madride ir Johoje. Mums reikia priemonių, kad galėtumėm kovoti su šia krize. Be abejo, ekonominės ir sanitarinės priemonės pirmiausia yra reikalingos, būtinos Europos obligacijos kurias padengtų Europos biudžetas, tai būtų pozityvus dalykas. O sanitarijos rytyje reikia daugiau mokslo tyrimų, daugiau investicijų sveikatos sektorių. Reikėtų sumažinti uh, E, tuos laikotarpius e, vakcinoms atrasti, kad jos atsirastų greičiau sudaryti sąlygas. Visą tai e, turi atsirasti daugiau investuojant valstybėms. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Moresan, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, dviejų pastarųjų mėnesių patirtis rodo, kad jokia šalis pati viena neišspręs visų problemų. Europos atsakymas reikalingas e, šiai tragedijai. E, bendras atsakymas yra daug geresnis dalykas negu egoizmas. Mes balsavome už tai, kad uh, būtų panaudotos svarbios lėšos kovoje su koronavirusu. Mes prašėme, reikia daugiau daryti e, panašių žingsnių. 7 milijonai eurų buvo rezervė nepanaudoti 20 metų biudžete ir mes kaip tik nu pasiūlėme imtis šios priemonės dabar negu 3, daugiau negu 3 milijardus eurų Europos komisija siūlo panaudoti kovai su koronaviruso padariniais. Manau, turime šį siūlymą patvirtinti, nes bus padėta e, ligoninėms, pacientams, lygu, e, ligonėms, ekonomikoms šalių. Taip pat turime planuoti ateitį, kolegos. Europa turi padėti tiems, kur poreikiai didžiausi. Pirmiausia, ligoninės matome šalis, regionus, kur neįmanoma savo piliečių gyvybės išsaugoti. Žmonės žvelgia į tai, kokios išeitis bus pasiūlytos. Ir aš manau, kad, būt, kad tokius pasiūlymus turime teikti. Reikia kurti Europos sveikatos sudarimo fondą, kad būtų galima padėti visose Europos kampeliuose esančioms ligoninėms. 3 milijardai eurų yra tas fondas, kuris turėtų pagerinti situaciją ligoninėse pirmiausia visose ES kampeliuose, kad sveikata būtų užtikrinta visiems žmonėms ES, nesvarbu, kur jie gyvena. Europos biudžetui reikia lėšų, be abejo, mes turime tas turimas lėšas panaudoti ten, kur pirmiausia reikia. Pirmiausia, turi būti panaudota gyvybėms saugoti. Aš noriu pasiūlyti rezoliucijai pakeitimą ir kviečiu visas frakcijas e, prisidėti prie to tikslo. Tegu tas projektas būna Europos parlamento projektu, tegu 20 metais Europos parlamentas e, būna prisimenamas kaip tas, kuris pasiūlė įkurti sveikato solidarumo fondą. Žmonės to nepamirš. Ačiū. Dėkoju kolegai Muresan. Dabar pusantros minutės ponui Moreno Sančiat. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi dėkuoju dar kartą, ponė pirmininkė, prieš šią e, maksimalę krizę ES nesugebėjo duoti minimalaus atsakymo. Taigi ekonominės dogmas nebegalioja ir negalioja prastinė politika. Taigi šio istorinio iššūkio akivaizdoje ES turi elgtis solidariai ir nepalikti nieko nuo šalyje. Tačiau e, kitaip. E, E, kils pavojus mūsų bendram projektui ir likimui. Taigi, žengti pirmieji žingsniai tinkama kryptimi, tačiau to nepakanka. Reikalingas integruotas e, ūkio atkūrimo planas vidutiniam ir galaikiui laikotarpiu. Reikalingas Europos maršalo planas, kaip kad siūlė pirmininkas Sančias. E, tai taigi, tai reiškia, kad reikėtų solidariai panaudoti Europos fondų finansavimą. Na ir iš tikrųjų e, reikia patvirtinti bendrą kelio gairių planą, tai yra rezoliucija, prie kurios prisijungia ir mūsų frakcija, taip pat reikalingos priemonės, kurios leistų reaguoti socialinius, ekonominius ir medicinius mūsų piliečių poreikius, įskaitant labiausiai pažeidžiamų piliečių poreikius. Reikalingas bendras atsakas. Taigi reiškia, reikia pasinaudoti visomis e, finansinėmis priemonėmis bei sutartysi numatytomis galimybėmis. Na ir laikantis teisės valstybių, demokratijos ir įstatymų viršenybės principų. Taip pat labai svarbu nepamiršti paramos svarbiausiam sektoriam - skaitmeniniam sektoriui, žemės ūkiui, žuvininkystai, technologijams. Na, no, o parlamentas pilnai prisidės prie atkūrimo plano rengimo, o taip pat bus lyderis. Dėkoju, ponė kolega Marina Sančias. Pirmininkas sako, ponė e, kolegė Sančias, jūs galite pasisakyti pusantros minutės. Taigi pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, aš jums nesuteikiau uh, žodžio pakartotinai, jums buvo skirta pusantros minutės, dabar jūs jau viršite dviejų minučių pasisakymo laiką. Tai yra pagarbos kitų kolegų bei e, auditorijos e, už šio parlamento ribų klausimas, nes nori, jie juk nori išklausyti visus, skaitant ir komisijos e, pasisakymus diskusijų pabaigoje. Nuo toliau pasisakys kolegė Rys. Žodis kolegiai Frederikai Rys. Dėkoju, ponė pirmininkė. COVID-19 atskleidė ir blogų dalykų, bet ir gerų e, žmogiškoji prigimtį. Mūsų žmonės baltais halatais nusipelnė didžiausių mūsų padėkų. E, taip pat matome didžiulių solidarumo apraiškų. Savo gamybos linijas pakeičia gamintojai, žmonės e, dirba įvairiausius darbus, kur anksčiau nedarė. Pavyzdžiui, atsiranda savanorių siūvančių kaukės. Taip pat atsiranda tokių pavyzdingų piliečių, kurie kreipiasi į mus ir dabar jau kelia klausimą, o kur yra Europa visoje šioje situacijoje. Ar ji atlieka jai tenkančią funkciją šioje srityje. Ateitis parodys, kaip bus su augimu ir stabilumo paktu, e, valstybių pagalbomis ir panašiai panašiai. Europos parlamentas šiandien prašo daryti daugiau. Mes norime, kad Europa paliktų savo anspaudą čia, kad būtų siūlomos Europos COVID obligacijos, kad būtų galima įveikti šios krizės bloguosius padarinius. Mes negalime nuolatos e, slapstytis už tų ribų, kurias neva numato e, Europos sutartis, ką daro vadovų taryba, kad, kad būtų galima planuoti tą krizės valdymą, kodėl e, nebuvo Europos komisijos e, aktyvuota humanitarinė pagalba, kad Bergame, Mulūzoje, e, Madride būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą. Mes turime priemonės šioje srityje, o iki šiol mums, sakyčiau, trūko drąsos. Ir labai norėčiau daugiau laiko pasisakyti, nes norėjau kalbėti apie mūsų seniausius visuomenės visuomenės narius. Jie kenčia labiausiai. Kas trečias miršta Prancūzijoje, kas antras Belgijoje. Tai yra didžiulė tragedija. Norėjau pasakyti poniai van der Leyen, bet jos netrodo nebėra salėje. Negalima. E, e versti tų senolių mūsų vienatvėje kentėti COVID padarinių. Žinau, kad nuo liūdėsio ir vienišumo mūsų senoliai miršta lygiai taip pat kaip ir nuo lygos. Tai yra E, svarbiausias dalykas. Mūsų Europos politikos tuos senų žmonės pamiršo. Svarbu jiems ištiesti pagalbos ranką. Ačiū. Dėkoju poniai Rys. Ir dabar dvi su pusė minutės ponui Deman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Mes galime pasakyti, kad Europa daro nepakankamai Sausio mėnesį Europos komisija ir taryba nedarė nieko šiais klausimais. Buvo paminėtas tas virusas, virusas, kuris tuo metu dar buvo Kinijoje, bet nieko nebuvo daroma tam, kad būtų galima užtikrinti individualią apsaugą. E, kovo vidury Šengeno sienos dar tebe buvo atvertos. Mūsų strateginiai sektoriai jau buvo patyrę mm, šios pandemijos smūgius. Tad reikia kelti klausimą apie tai,